pakeisti požiūrį šalyje ir pagerinti teisinę padėtį LGBT žmonėms. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui Piebalgui. Iki diskusijų pabaigos laukiame šešių frakcijų rezoliucijų projektų. Diskusija baigta. Balsuosime po diskusijos kitų klausimų. Pabėgėliai iš Eritrijos laikomi įkaitais Sinajuje. Pirmiausia, kalbės autoriai. Pirmoji kolegė Schakė, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė komisarė, kolegos. Maždaug 250 migrantų iš Eritrijos yra Sinajos dykuma laikomi įkaitais. Na ir e, šie žmonė, žmonių iš paleidimą reikės sumokėti. Na ir dabar ir veikiantis tinklas per, nuo 2007 metų juos gabeno per e, Egiptą ir Izraelį. Izraelį Egipto valdžios institucijos žada ištirti šį atvejį ir jungtinių tautų ypatingasis įgaliotinis pabėgėlių klausimų ragina tai padaryti Egipto valdžios institucijas. Na, tiesa, padėtis Egipte pagerėjo ir, atit, ir labiau atitinka um, tarptautinius standartus, taigi prieš ne, pabėgėlius ir nelegalius migrantus neturi būti naudojamas smurtas. Ir mes turime kars nuo karto apie tai priminti ir savo Europos Sąjungoje. Ačiū. Dėkuoju kolegijai Šakė. Ir toliau kolega Sasoly, vieną minutę, prašau. La situazione, signor Presidente, è... Pone pirmininkė, situacija kelia nerimą. Turime suprasti, kad e, tai, apie ką čia kalbame ir apie ką kalba ir ES žiniasklaida, turėtų būti aptarta ir ES parlamento. Ir taip pat norėčiau paraginti ir komisiją pareikšti savo rūpestį šią situaciją. Tai yra tikrai humanitarinė humanitariškai labai opi situacija ir ES turi daryti viską, kas yra jos galiuose, kad būtų padėta tiems pabėgėliams, kurie bando palikti šalį. Ir aš manau, kad taip pat ir ES valstybės narės privalo imtis reikiamų priemonių. Raginame komisiją daryti viską, kad būtų imtas reikalingų žingsnių ir skirtos e, būtinos priemonės paremti šios pabėgėlius iš ES pabėgėlių fondo. Ačiū kolegai Sasoli. Toliau vieną minutę kolegai Tano. Mūsų frakcija smerkia baisų elgesį su Eritrėjos pabėgėliais aukomis. Jie laikomi vergiškomis sąlygomis. Mes taip pat sveikiname Egipto vyriausybės pastangas, kuriomis siekiama išlaisvinti pabėgėlius. Bet taip pat turime galvoti, kodėl pabėgėliai bėga iš Eritrėjos. Žinome, kad Eritrėjos režimas vienas iš labiausiai represinių šioje planetoje. Žmonės bėga iš šalies tikėdamiesi užsitikrinti geresnį gyvenimą kitur. E, tie žmonės, kurie lieka Eritrėjoje arba turi e, eiti į armiją arba gyventi beveik be jokių pajamų, nes šalyje tvyro korupcija ir beveik neveikia ekonomika. Mes iš Vikilyks sužinojome, kad jav diplomatai Eritrėjos vadovą laiko vieno iš didžiausių tyronų. Aš taip pat manau, kad e, prisidedu prie tokios nuomonės ir manau, kad mes e, turime imtis priemonių, galbūt net sustabdyti kotonų susitarime numatytas e, lengvatas, kurios teikiamas šiai šaliai. Dabar ponas Prėda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kasmet šimtai tūkstančių žmonių palieka Afrikos iškišulį ir ketina pabėgti Egipto link, tačiau susiduria su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios visiškai nepaiso žmogaus teisės į gyvybę, joms svarbiausia yra tik tai išpirka už pagrobtą žmogų. Organizacijos, kurios dirba dėl tokių pabėgėlių apsaugos, teigia, kad išpirka gali siekti net 8 tūkstančius už vieną žmogų. Negalime susitaikyti su tokia padėtimi, nes su žmonėmis elgiamasi mm, labai baisiai, ypač moteris nukenčia yra dažnai prievartaujamos. Nepaisant to, turime išlikti konstruktyvus ir pripažinti Egipto valdžios institucijų veiksmus, pastangas keisti situaciją ir kovoti su prekyba žmonėmis. Tačiau reikia ne tik tarti griežtą žodį, bet taip pat ir imtis realių e, veiksmų padedant šiai šaliai. Viena šalis negali sustvarkyti su tokia problema. Ačiū kolegai Pireda ir toliau dvi minutės kolegai Tavareš. Eh, Ačiū labai, mėly kolegos. Eritrėjos pabėgėlių padėtis Sinajaus dykumoje yra labai rimta. Anksčiau kalbėjo kolegos apie tai minėjo. Tačiau mes turime atkreipti dėmesį į galimybės kovoti su prekeiviais žmonėmis, kurie laiko šiuos pabėgėlius praktiškai įkaitais. E, turime pasirūpinti tuo, kad e, apsaugotume pabėgėlius, kartu kovodami su prekeiviais e, žmonėmis, e, pašalindami priežastis, kurie verčia žmonės palikti savo e, gimtasias šalis. Anksčiau jie per Libiją siekdavo patekti į Italiją. Tiems procesams buvo užkirstas kelias, tačiau tai buvo padaryta įkuriant Libijoje koncentracijos stovyklas. Egiptas imasi priemonių, tačiau ir ES turi imtis atitinkamų veiksmų. Aš prašau, kad būtų nusiųsti ES ekspertai, kad išsiaiškintų padėti vietoje. Mes privalome siekti, kad būtų laikomasi žmogaus teisų politikos, turime užtikrinti gyvenimo sąlygas pabėgėliams, nes jie neturi galimybės negrįžti į Eritreją nei e, turi sąlygų gyventi tranzito šalyje. Taigi šis rytie nedaroma jokios pažangos ir diskusija vykstanti yra labai rimta. Jeigu būtų buvę susitarta dėl galimybės grįžti, tai galbūt padėtis dabar būtų kitokia. Tuo metu aš pats buvau pranešėjęs šio klausimo ir komisija būtų galėjusi uh, pareikalauti ir pasistengti, kad pabėgėliai būtų gražinti tuo metu, tačiau sprendimas nebuvo priimtas ir e, šie asmenys toliau lieka Sinajaus dikumoje. Šis sprendimas turi būti priimtas ne tik politiniu lygmeniu, tačiau taip pat ir žmonės turi pajusti jo pasiekmes. Dabar kolegė Lochbiler pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. iš telefono pokalbio tarp vieno Eritrejos kunigo ir e, įkaito mes sužinojome, kad e, e, nesažiningi žmonės dabar grasina sušaudyti Eritrejos pabėgėlius, jeigu nebus už juos sumokėta išpirka. Šis nusikaltimas leido mums išsameu išsiaiškinti ir panalizuoti padėtį e, pasienyje tarp Izraelio ir Egipto. E, Egipto pusėje yra veikianti karinė zona, ten patekę asmenys gali būti teisiami karo lauko teisme Nuo 2007 metų buvo e, nužudyti 75 asmenys, bandantis e, pereiti sieną. Izraelio vyriausybė kalba apie daugiau nei tūkstantį migrantų, kurie kas mėnesį be jokių dokumentų bando patekti į Izraelį. Todėl Izraelis sustepsino, su, sustiprino sienos e, apsaugą. Mes kreipiamės į visų šalių vyriausybės E, bendradarbiauti glaudžiau su Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisija ir pasirūpinti jų gyvenimo sąlygomis, taip pat ir Europoje mes privalome daugiau rūpintis tais asmenimis, kurie neįleidžiami į ES teritoriją, bet ir negali grįžti į savo gimtasius šalis, kaip yra Eritrijos pabėgėlių atveju. Ačiū kolegai Lokbiller. Dabar frakcijų vardu kalbės parlamento nariai kolega Kačmarek. Pane pirmininkė, ponios ir ponai. Eritrėjos pabėgėlių padėtis Sinajaus dykumoje yra dramatiška, jie ieško geresnių gyvenimo sąlygų, tačiau dažnai susiduria su mirtimi, apgavystėmis ir represijomis. Egipto valdžia mėgina kovoti su prekeiviais žmonėmis, tačiau ne visuomet sėkmingai mes privalome teikti pagalbą visiems, kuriems reikalinga. Šį pagalbą turime padėti Izraelio ir Egipto vyriausybėms kovoti su prekeiviai žmonėmis. Reikia išsiaiškinti šių reiškinių priežastis. Manau, kad reikia kalbėti apie padėtį Eritrėje ir kitose Afrikos valstybėse. Pagerėjus padėčiai sumažėtų migrantų srautai. Mes tačiau e, problemos neįspręsime tik tai e, siūsdami atgal migrantus galėsime tik apriboti. Prašau palaikyti Liaudės partijos frakcijos pasiūlymą, nes mūsų nuomonė jis geresnis nei bendras rezoliucijos projektas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegai Kačmarekui. Dabar žodis teikiamas vieną minutę kolegai Gomeš. Pirmininkė, Egiptas negali tiesiog žiauriai elgtis su pabėgėliais iš Afrikos, iš Somalio ir Eritrėjos, kurie bando bėgti iš savo šalių ir per Sinajų bando patekti į Izraelį. Egiptas tikrai turi galimybę priimti prieglopšio prašytojus iš tų šalių, kur siaučia terorizmas ir priespauda. Turiu pasakyti, kad Egiptas įsileidžia tos žmonės ir vėliau juos apgauna, kai jie bando keliauti per Egipto teritoriją. Tiesiog tie žmonės yra žudomi. Ir yra domenų, kad jau yra nužudyti 75 žmonės. Europa turi remti pastangas, padėti tiem žmonėms, mes turime remti, kaip sakė ponas Tavarės, tų asmenų apgyvendinimą. Ačiū, poniai Gomeš, dabar kolega Rinaldi, jo nėra, todėl suteikiu žodį ponui Sargentinį. Poniai Sargentinį. Nu Ačiū. Kalbėkime atvirai kolegos. Rezoliucija, kuri mums yra pateikta, yra silpna, gerokai susilpninta palyginti su tuo, ką turėjome praėjusią savaitę. Mes dabar tiesiog sakome, kad problema yra rimta, bet neminime to fakto, kad Eritrėjos pabėgėliai yra laikomi įkaitais. Mes nesame pasirengę kalbėti apie Italijos ir Libijos ryšius ir apie tą faktą, kad mes užvėrėme Europos sienas visiems pabėgėliams. Tai reiškia, kad pabėgėliai dabar turi vykti į kitas šalis. Jie turi vykti į tas teritorijas, kurios e, yra netgi pavojingesnės dabar. Jeigu išvykstate iš Eritrėjos, tampate politinių pabėgėlių, kadangi sugrįžti į tą šalį negalite. Mes turime būti atsargus. Jeigu Europo, jeigu Europo nori apsisaugoti nuo pabėgėlių, mes turime atidaryti ambasadas Eritrėjoje ir teikti žmonėms politinį prieglopstį, tačiau to padaryti neįmanoma. Taigi, noriu paklausti, kodėl mes nepripažįstame fakto, kad tiems žmonėms kyla didelis pavojus. Manau, mes kratomės atsakomybės ir mes atstumėme žmonės, kurių gyvybei kyla pavojus. Dėkoju kolegijai Sargentinį. Toliau ponas Paška. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Sinajaus siena tapo maršrutu, kuriuo vyksta tūkstančiai Eritrejos gyventojų. Jie vyksta iš savo šalies ieškodami geresnio gyvenimo. Jiems reikia pagalbos, kad ta neteisėta kelionė būtų apsaugota, nes jie dabar moka vedliams, kad galėtų kirsti sieną be dokumentų. Ir tie pabėgėliai neturi jokių teisių, jie yra vedlių malonėje. Jie yra malonėje tų žmonių, kuriems yra sumokėję. Neseniai matėme, kokio masto yra ši problema. Dabar yra laikas pradėti kalbėti su susijusiomis šalimis ir greitai rasti Eritrejos pro, pabėgėlių problemos sprendimą. Ačiū kolegai Paška. Dabar kiti kalbėtojai, ponė Makovei, vieną minutę. Gruodžio 7 dieną jungtinių tautų e, komisaras pabėgėlių reikalams sakė, kad e, maždaug 250 Eritrejos e, gyventojų yra laikomi įkaitais beduinų. Sakoma, kad tie pabėgėliai laikomi konteineriuose, dikumoje ir dažnai yra mušami. Pačios Eritrėjos vyriausybės požiūris kelia susirūpinimą, užuot gynusi savo piliečius, ji laiko juos nepageidaujamais disidentais. Mes raginame imtis E, Izraelį ir Egiptą netidėliotinių veiksmų, kad būtų išardytas tas nusikalstamas e, organizuotas vedlių tinklas. Reikia apginti pabėgėlius, taikant jungtinių tautų nuostatas ir standartus. Ačiū. Kolegijai Makovei dabar e, procedūra prašau žodžio, ponas, ponia Posesku vieną minutę. Pirmininkė, Noriu iš karto atkreipti dėmesį į tai, kad pritariu Europos liaudės partijos teikiamam rezoliucijos projektui. Mums nepavyko susitarti su kitomis politinėmis frakcijomis dėl bendros rezoliucijos projekto. Padėtis šioje Afrikos dalyje kelia susirūpinimą, nes regione veikia organizuotos nusikaltelių grupuotės dėl to, kad per šią teritoriją keliauja migrantų srautai iš Afrikos į Europą. Padėtis ir toliau blogėja <clears throat> ir uh, aš Nelaisvėje šiuo metu laikom 250 pabėgėlių Sinajaus dykumoje ir ta nusikaltelių organizacija e, turi patekti į teismą ir kančioms turi būti padarytas galas. Ačiū labai kolegai Bazesku, dabar kolega Šegedį. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Savame suprantama, aš taip pat noriu pasmerkti netinkamą elgesį su pabėgėliais. Pritariu e, pasiūlymui e, imtis priemonių pagerinti jų padėčiai, tačiau šiame, e, šioje rezoliucijoje teikiami pasiūlymai, mano nuomonė, veda į aklavietę. Ypač du punktai man neprimtini, tai yra pasiūlymas įsteigti pabėgėlių pagalbos fondą Man šis pasiūlymas nepriimtinas, turint omenyje, kad ir ES milijonai žmonių gyvena skurde, vien Vengrijoje tokių yra 3 milijonai, dauguma pensininkų negali susimokėti už vaistus ir tokia padėtis yra ne tik Vengrijoje, bet ir kitose ES šalyse. Pirmiausia, turime padėti savo skurdžiai gyvenantiems žmonėms prieš e, imdamėsi pagalbos priemonių kitų atžvilgių. Taip pat e, turime e, jau įsisamoninti, kad ES yra persisotinusi migrantų srautais. Galbūt mes galėtume tapti tranzitinė statelė, tačiau ne galutinių migrantų kelionės tikslu. Primkas, ačiū, panašiai gėdė pona Kretų dabar. Ačiū. Dauguma Eritrejos piliečių mėgino bėgti nuo e, šalies valdžios diktatūros. Todėl e, jiems turėtų būti suteiktas pabėgėlių statusas pagal atitinkamas jungtinių tautų nuostatas. Šiems žmonėms būtina suteikti pagalbą, nes jie laikomi įkaitais e, vidurie dikumos netinkamomis sąlygomis, nerima kelia moterų padėtis šioje pabėgėlių grupėje, todėl tarptautinė bendruomenė privalo imtis veiksmų Kalbant apie prekybą žmonėmis, dešimtis migrantų pastaraisiais metais e, nužudė Izraelio saugumo pajėgos, todėl manau, kad ir jungtinių tautų pabėgėlių reikalų vyriausias komisaras turėtų imtis veiksmų, kad pagerintų šių žmonių padėtį. Ačiū kolegai Kreitų. Paskutinis e, pasisakantisis pagal prasidūrą, prašau žodžio, kolega Žiobras pirmininkė, Eritrejos pabėgėlių padėtis yra tragiška. Mes turime tai nuolat prisiminti. Eritrėje nuolat pažeidžiamas pagrindinės žmogaus teisės, žmonės yra persekiojami plačiu mastu. Politinė opozicija krikščionys persekiojami, taip pat tūkstančiai paprastų žmonių. Dėl šios priežasties mes šiandien svarstame šią tragišką problemą. Privalome imtis visų įmanomų veiksmų, kad pakeistume dabartinės Eritrėjos valdžios politiką, nepamirštant, kad 2007 metais Bruselėje Europos komisijoje buvo šiltai sutiktas dabartinis Eritrejos vadovas, kuris yra atsakingas už šias masinės žmonių kančias, privertusias jas bėgti iš šalies ir <clears throat> sukėlusias tą dramatišką situaciją. Todėl mes turime pakeisti savo politiką Eritrejos atžvilgiu. Ačiū. Ačiū kolegui Ziobro, dabar žodis komisijos nariui Pievalks. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Europos komisija supranta Europos parlamento rūpestį. Čia patiktame pranešime kalbam apie keletą šimtų pabėgėlių iš Eritrėjos, Etijopijos, Sudano ir Somalio, kurie, kaip teigiama, laikome įkaitai Sinajoje. Juos įkalino prekiautai žmonėmis ir prašo e, išpirkos už jų paleidimą. Nuo pat pradžios mes e, vertiname situaciją, renkame faktus, imamės reikiamų priemonių. Mūsų delegacija, ES delegacija kairė, palaiko ryšį su pilietinės visuomenės organizacijomis ir Junktinių tautų aukšto lygio pabėgėlių komisarų, jo regioninė atstovybė kairė. Visi stebi situaciją. Koordinuojame veiksmus su ES valstybė narių ambasadomis ir kartu kreipiamės į Užsienio reikalų ministeriją, kur išsakėme savo rūpestį bei viltį, kad Egiptas valdžia imsis e, reikiamo priemonių ir išgelbės tos žmonės, suteiks jiems reikiamą apsaugą. Girdėjome, kad vykdomi tyrimai, norint surasti pabėgėlių grupę ir mes tikimės, kad per ateinančias keletą dienų situacija paaiškės. Tai nėra vienintelis atvejis. Nemažai kitų pabėgėlių Egipte kenčia nuo įvairių negandų, bet rimčiausi pažeidimai pastebimi Sinajoje, kadangi daug imigrantų ketina patekti į Egiptą per Sinajaus e, pusęsalį. Mes e, apie tai kalbėjom su egiptiečiais jau ne kartą Per e, pakomitečio posėdžius, kurie vyksta reguliariai, kalbėjome tiek apie migracijos klausimus, tiek apie politinius klausimus, taip pat ir žmogaus teises. Na, neseniai vyko ES Egipto asociacijos komiteto posėdis ir ten taip pat buvo iškeltas šis klausimas. ES reguliariai kreipiasi į Egipto valdžios institucijas, kad pagerintų pagalbą prieglopščio prašytojams, suteiktų jiems reikiamą E, finansinė, techninė pagalba. ES taip pat kviečia Egipto valdžią užtikrinti negražinimo principą visiems migrantams, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, tai turėtų būti taikoma ir iš Eritrėjos kilusiems bėgliams. Mes e, prašome, kad Junktinių tautų aukštajam pabėgėlių komisarui būtų suteikta visą reikiamą kompetenciją teikti pagalbą visoje Egipto teritorijoje, taip pat ir Sinajos regione. Jau yra kai kas pasiekta. Šių metų pavasarį, pavyzdžiui, Egiptas priėmė naują teisės aktą, kuris kriminalizuoja žmonių nelegalų gabenamą ir e, apsaugo jų tokio gabenimo aukas. Dar viena, vienas žingsnis tai yra e, priekybos organais kriminalizavimas ir atitinkamas teisės aktas. Mes tikimės, kad Egiptas imsis reikiamų priemonių, kad galima būtų tinkamai užtikrinti priimtų teisės aktų įgyvendinimą ir pasiūlėme jiems bendradarbiavimą. Mes toliau remsime Junktinių tautų aukštojo pabėgėlių komisaro ir pilietinės visuomenės organizacijų veiksmus, kad galima būtų pagerinti bėgėlių gyvenimo sąlygas ir užtikrinti jiems geresnę apsaugą. Mes toliau įdėmiai stebėsime, kaip vystosi ši įkaitų drama ir stebėsime Egipto valdžios veiksmus. Labai tikiuosi, kad ši problema bus įspręsta kuo greičiau. Tenka apgailestauti, kad jau žuvo aštuoni žmonės. Kaip pranešta, dėkoju. Ačiū komisarui Piebalks dėl darbo tvarkos, kolega Tavaraš. E, Komisija perskaitė paruoštą atsakymą, lyg nebūtų girdėjusi kažkokių konkrečių klausimų. Mielas kolega, jūs norėjote pasisakyti dėl e, darbo tvarkos ir turėjote kalbėti būtent šiuo klausimu, o ne kokiais nors kitais klausimais. Prašau kalbėti mikrofonu. Taip, tai ir pasisakau dėl darbo tvarkos. Konkrečiai kreipiuosi į komisiją ir prašau, kad nusiųstume delegaciją į Egiptą, pažiūrėtumėte, kokia situacija vietoje ir bent jau paprašytumėt, kad būtų užtikrintas apgyvendinimas. Jūs turite imtis reikiamų priemonių. Dėkuoju, kolega, už jūsų pastabą, bet tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Pati komisija sprendžia atsakyti jūsų klausimus ar ne. Taigi jūsų pasisakymas nėra dėl darbo tvarkos. Diskusijos baigtos yra šeši pasiūlymai, šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos ir netrukus balsuosime.